You you... Ar visi turite balsavimo ar, uh, korteles? Prašau įdėti balsavimo korteles į aparatus, nes mes netrukus pradėsime balsuoti ir ko gero balsavimas užtruks. Mūsų posėdį filmuoja ir pas mus atvyko transporto sektoriaus darbuotojai, sveiki atvykę. Mes esame visi pasiruošę kuo geriau atlikti savo pareigas. Okay, Na kągi, pradėkime. Pirmiausia, mes balsuosime dėl preliminarų susitarimo pasiektų tarp institucinės dėrybas, kurias patvirtino koreperas, kas už abievardinis balsavimas. And, yes. There is one too much from E and F and one too per daug vienu balsu į ANF frakcijos narių ir socialistų vienu balsu yra per daug. Dabar viskas gerai. Puiku. Balsavimas baigtas. 38 balsavo už, 14 prieš ir 2 susilaikė. Dėkoju. Pone Maran Šarsie. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tai buvo toks balsus balsavimas, dirbome 26 mėnesius ir aš norėčiau padėkoti Anies Ungerijus, man savo bendra pranešėjai, kuri uh, dirbo labai daug kartu su manim ir su mūsų komanda, Robertas, uh, mūsų komiteto sekretariato darbuotojas, François Ara, Janas ir Alina, mūsų politiniai patarėjai nes jie iš tikrųjų labai padėjo mums. Tai buvo tikrai bendras darbas. Aš tikrai norėčiau padėkoti e, visam komitetui, todėl kad e, toks, tokia didelė balsų dauguma e, parodo, kad mes visi suprantame, kokį ženklą, kokią žinią reikia nusiųsti. Mes norime socialinės Europos, kurie apsaugo darbuotojus ir kuri taip pat nori užtikrinti sveiką, subalansuotą ir lo, e, lojalę konkurenciją mūsų vidaus rinkoje. Mes tikrai stengiamės uh, užtikrinti nuo pat pradžių, kad nebūtų skiriamųjų linijų tarp rytų ir vakarų. Uh, ir jūs matote, kad mes turėjome daug dirbti, daug bendrauti, daug e, e, pasistengti, kad pasiektume kompromisą ir pagaliau susitarėme dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos. Labai dėkuoju visiems. Madam Jongerijos. Pane Jongerijos. Uh, Nekartosiu visų pavardų pavardžių, kurias minėjo Elizabet savo pasisakėme. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad taip pat reikėtų šią progą padėkoti ir Elizabet už tai, kad ji iš tikrųjų įdėjo labai daug pastangų. Dėkoju jai už jos dvasę ir gerą norą, geranoriškumus. Uh, norą padaryti šį darbą tikrai kuo geriau. Taigi mes dirbome kartu, dar turėsime balsuoti plenarinėme posėdėje. Bet e, jei galiausiai baigsime šį darbą, galėsime pasakyti, kad tikrai pakeitėme, de, pas, e, sudarėme geresnės sąlygas e, visiems darbuotojams. Taigi dėkojame Elizabet ir siūlau dabar perėti prie kitos temos. Thank you to both of you. Dėkoju jums abiems. Dvi labai stiprios moterys. Uh, Na kągi, dabar mes galime tęsti balsavimą. Penėme prie uh, uh, laiškų dėl Europos prisitaikymo globalizacijos padarinių fondo, kas už. Ai, atsiprašau, vardinės balsavimas, sako pirmininkė. Galime balsuoti, tai dabar pasakymas baigtas. 50 už 4 prieš ir niekas nesusilaikė. Toliau. Pereiname prie vykdymo užtikrinimo reikalavimų ir konkrečių kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklių. balsavimo sąrašas. Yra parengtas aštuntasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Toliau viskas atkrenta iki 108 pakeitimo, kas už šį pakeitimą, kas prieš, susilaikė Aš norėčiau pasitikrinti balsavimo rezultatus. Prašau balsuoti dėl 108 pakeitimo. 108 pakeitimas. Balsavimas baigtas. 21 už, 33 prieš ir niekas nesusilaikė. 106 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime taip pat. Taigi balsuojame. 106 pakeitimas. Balsavimas baigtas. 22 už, 31 prieš ir vienas susilaikė. Taigi dedame minusą, toliau 107 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, Pasitikrinkime. 107 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. 25 už, 30 prieš ir niekas nesusilaikė. Tai reiškia, kad šis pakeitimas yra atmestas. Toliau. Dešimtasis kompromisas, kas už, kas prieš Pasitikrinkime. Dešimtasis kompromisas. Prašau balsuoti. Dabar balsavimas baigtas. 22 už, 32 prieš ir vienas susilaikė. Tai reiškia, kad periname prie alternatyvaus dešimtojo kompromiso ir vyks vardinis balsavimas. Atsiprašau, sako pirmininkė, elektroninis balsavimas. Balsuojame. Alternatyvus dešimtasis kompromisas. Balsavimas baigtas. 43 už, 11 prieš, 1 susilaikė. Šimtas penkioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, Turime pasitikrinti. 115 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. 24 už 26 prieš ir 5 susilaikė. Toliau 116 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Man atrodo, kad atmesta. Bet pasitikrinkime. 116 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas, balsavome dėl 116 pakeitimo. Patvirtinta vieno balso persvara. 28 balsavo už, 27 prieš ir niekas nesusilaikė. Toliau 122. Kas už, kas prieš, susilaikę Man atrodo, kad atmesta. Bet pasitikrinkime. Gerai, 122 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. 28 prieš balsavo, 27 už. Toliau 117, kas už, kas prieš, susilaikę. Pasitikrinkime 117 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Balsavom dėl 117 pakeitimo. 23 balsavo už, 32 prieš. Taigi šis pakeitimas atmestas. Toliau 119 pakeitimas. Balsuojame. Kas už? Kas prieš? susilaikę, man atrodo, kad atmesta. 118. Jūs norite, kad pasitikrintumėte e, balsavimo rezultatus dėl uh, e, 119 pakeitimo. Gerai, balsuojame tuomet. 119 pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Dabar balsavimas baigtas. 21 už, 34 prieš. Toliau, 111 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikrinkime. 118 pakeitimas, prašau balsuoti. Dabar balsavimas baigtas. Atmesta. 38 balsavo prieš. Tai prašau, ponė pirmininkė. Gal mes galėtume dėl visko balsuoti elektroniniu būdu, nes matome, kad balsai pasiskirsta po, beveik po lygiai, tai gal pagreitintume balsavimo procedūrą. Man atrodo, kad dauguma jums pritarė. Gerai, tuomet taip ir darysime. Toliau. 121. Prašau balsuoti. Dabar balsavimas baigtas. Atmesta 22 balsavus prieš, 120 toliau. Balsuojame. Dabar balsavimas baigtas. Atmesta. 48 balsavo prieš, toliau 123. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Prieš balsavo 30 narių. Toliau 125 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 32 balsavos prieš. Toliau 124. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 45 balsavus prieš. 126 e, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta, 30 balsavos prieš, toliau 127. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 31 komiteto narys balsavo prie už, 128 atkrenta, toliau 129 balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 41 balsavus už, toliau 131 pakeitimas balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 26 balsavo prieš šį pakeitimą. Toliau 130 pakeitimas. 132. Balsuojame. Balsuojame dabar dėl 132. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 28 balsavo už. Toliau 133. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta 30 balsavo prieš. Toliau 10, 134, 135, 136 ir 137 pakeitimai. Balsuojame dėl jų visų kartu. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta 34 balsavus prieš. Toliau 138. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta 48 balsavus prieš. Toliau 139. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta 46 balsavo prieš. Toliau 140. Balsuojame. 140 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta 47 balsavus prieš. Toliau 141. Balsuojame. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta 47 balsavo prieš, toliau 142 balsuojame. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta 46 balsavo prieš, toliau 143 balsuojame. 143 pakeitimas, balsavimas baigtas. Atmesta 48 balsavo prieš šį pakeitimą, toliau 144 balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta 46 balsavus prieš, toliau 145 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta 47 balsavo prieš, toliau 146 balsuojame. Balsavimas baigtas. 48 balsavo prieš šį pakeitimą. Atmesta. Pone Marta, taip skirtingai nei kas tik, ką tik buvo pasakyta, aš manau, kad uh, kai balsuojama dėl ENF frakcijos pateiktų pakeitimų, mes galime balsuoti rankos pakelimu. Nes čia aš matau, kad mes taip labai demokratiškai telgiamės. With... Gerai, toliau 147 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau. 148 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta 48 balsavo prieš. Toliau 149 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta 35 balsavo prieš. Toliau 150 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta 44 balsavus prieš. Toliau 151 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 30 balsavus už, Toliau 152 buvo atsiimtas, periname toliau prie 153. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 29 balsavo už šį pakeitimą. Toliau 11 kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas, balsavome dėl 11 kompromiso. Patvirtinta 40, 34 balsavo už 11 pakeitimą. Toliau periname prie 13 kompromiso. Balsuojame dėl 13 kompromiso. Balsavimas baigtas. Atmestas, nes 32 balsavo prieš. Toliau alternatyvus dvyliktasis kompromisas. Balsuojame. Alternatyvus dvyliktasis kompromisas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 33 balsavo už. Toliau 13 alternatyvus kompromisas. And, uh, vote... Balsuojame dėl 12 alternatyvaus kompromiso. Balsavimas baigtas. Jis atmestas vieno balsų persvarą. Toliau. Toliau turime perėti dabar prie 199 pakeitimo

Aš pati pirmiausia turiu susirasti 199 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. 199 pakeitimas. 14 puslapis balsavimo sąraše. Birgit Zipel pakeitimas. Tai yra, e, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Dėl 199 e, mes šiaip turime 15 kompromisą, tai reikia balsuoti dėl jo ar ne. Everything fell also that compromise. Viskas atkrito įskaitant tą jūsų minėtą kompromisą. Balsuojame. Dėl 199 pakeitimo, nes kompromisas atkrito. Negirdžiu, ką sakote, sako pirmininkė. Pakeitimas 199, 14 puslapyje, visi kiti anksčiau buvę atkrito pakeitimai. Pone Slovietska. Gerbiam pirmininkė. 15 kompromisas neatkrito. Jis kitoks negu 13 e, kompromisas, kuris buvo patvirtintas kaip alternatyvus. Chair. Yes. It's correct. This is correct. Chair. I don't always agree with. Pirmininkė, ne visuomet pritariu kolegijai Danutai, bet man atrodo, kad dabar ji yra teisi. Tryliktasis pakeitimas alternatyvus atkrito, jam nebuvo pritarta, dėl to reikia dėl jo balsuoti. Dėl šito. Galbūt mes kitai padarysime klaidą. Pasižiūrėkite dar kartą. Okay. Uh, I owe Madam Jasloveka something. Nesuskolinga poniai Jazlovieckai kokią nors smulkmenėlę arba gėlę ar ką nors dėkoju Jums, ponė Slovėtskai, Jūs esate teisi. Dabar turime balsuoti dėl 15 kompromiso. 14 puslapis. E, yra neaiškiai surašyta balsavimo sąrašas, bet jūs, kaip sakėte anksčiau, vis tik nereikia balsuoti dėl 15 kompromiso, nes jis jau patenka į 12. E, tai yra kabotažo klausimas. We'll moment, Palaukite truputėlį, atsipalaiduokite, viską sutvarkysime.

Dar kartą, ponė Jezlovėcka, pakeitėme nuomonę, balsuojame dėl pakeitimo 199, nes 15 kompromisas pakliuvo į ankstesnį e, balsavimą, kai balsavę dėl kabotažo. 199. Aš esu pranešėja pirminkė, turime balsuoti dėl 15 kompromiso, kai buvo pasakyta anksčiau. Negaliu priimti jūsų siūlymo, nes ekspertai sako, kad negalima balsuoti dėl 15 kompromiso jis pakliuvo, tai ir kabotašas pakliuvo į kitą pakeitimą ir balsuojame dėl 199-ojo. Prašom balsuoti. Jeigu norite dalyvauti balsavimo sesijoje, toliau balsuokite dėl šio pakeitimo 199. Balsavimo aparatas neveikia kažkieno. Dabar jau viskas gerai. 199, pakeitimas 199. Vienu EPP per daug. Vienu kolega iš EPP per daug. Jis turi nebalsuoti. Trisdešimt vienas balsavo už dvidešimt prieš. Toliau balsuojame. Pone Bekeri. Atsiprašau, kad vėl bandau strukdyti. Bet pastabose dėl 15 pakeitimo sako, jis atkrinta, jeigu alternatyvusis 13 pakeitimas būtų patvirtintas, bet jis nebuvo patvirtintas. E, jeigu būtų patvirtintas buvęs teiktasis alternatyvus kompromisas, tada tas būtų atkritęs. Bet dabar e, mes jo nepatvirtiname, tokia yra problema. problem that that was, uh, uh, because... Problema yra, kad neteisingai pateikta informacija, kadangi turinys uh, kompromiso atspindytas yra kitur. Du skirtingi klausimai Vienas yra kabotažas, kitas kažkas kito. Dėkoju. Bet noriu padėkoti visiems, kurie kalbėjo, nes mes norime tikrai viską teisingai padaryti. Aštuntasis B kompromisas. Taip. Gerai, dabar grįžome jau į vėžes. Balsuojame dėl aštunto B kompromiso. Balsavimas baigtas. Atmestas 33 balsavo prieš. Toliau 16 alternatyvusis kompromisas ne. 236. Prašom balsuoti. E, Pirminkė, jeigu atkrinta kompromisas ir atmetamas, tai tada balsuojama e, dėl kitų e, su juo susijėtų pakeitimų. Mes turėtume dabar balsuoti dėl pakeitimo numeris 200. Aštuntas B kompromisas, sako pirmininkė, ne? 200 pakeitimas. 200 e, pakeitimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 32 balsavo prieš, 239. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmestas. 32 balsavo prieš, 14 pakeitimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 35 balsavo prieš. 240. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. atmestas, 41 balsavo prieš. 236. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmestas. 28 balsavo prieš. Pone Jungerius, norite kalbėti, ne? Ne. 205 ir 243 kartu. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta 37 balsavo prieš 241. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas atmesta 34 balsavus prieš. 242, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Trisdešimt balsavo už priimtą alternatyvus 16 kompromisas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. 31 balsavo už priimta. Pereiname prie 23 puslapio. 333. 23 puslapyje. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 334. Jis atkrito. 332. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Atmestas. 30 balsavo prieš. 335. Prašom balsuoti. Saimas baigtas. 30 už priimta. 36. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimta. 28 balsavo už, 27 prieš. Kitas atkarinta. 338 ir 339. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta 32 balsavo už 3,40 atkrinta. 3,4 taip pat. 3,41 ir 3,4 taip pat atkrito. 3, 4-4. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. 35 balsavo už priimta. 3-4-5. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimta. 37 balsavo už. 346. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Pane Jezlovietska, gerimo pirmininkė, gal klaida mūsų sąraše, bet 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 5, 3, 4, 6 atmesti, taip parašyta apie balsavimo sąrašą, kodėl mes dėl jų balsuojame. Tie pakeitimai atmesti. jie atkrito. 347 e, balsavimas pradedamas. 347 baigtas balsavimas. 35 už balsavo.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 Yes, our secretariat has now given you right. Sekretoriatas patvirtino, kad jūs, ponė Jezlais, kad esi 344, 345, 346. Tie pakeitimai iš tiesų atmesti. Toliau 347. Dėl šito pakeitimo turime balsuoti. Balsavimas prasideda. jau balsavome, patvirtintas jisai. Tada 3, 4, 8. Ar jis atkrito, ar reikia balsuoti? Trys, keturi, aštuoni atkrito. 349, dėl jo nebalsuojama 350 kartu su 353 pakeitimu, dėl jų reikia balsuoti. Prašom. Saimas baigtas. 47 balsavo už priimti. 351. 354 kartu. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. 37 balsavo už priimtą. 355. Ar reikia dėl jo balsuoti? Ne. 352. Pono Šusterio pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. 352. Patvirtinta 34 balsą už 355 atkrito. Trys penki septyni. E, balsavimas pradedamas, baigtas, atmesta 49 balsavo prieš. Ketvirtasis komisijos pasiūlymo straipsnis, 17 kompromisas, balsavimas pradedamas, baigiamas. 30 balsavo prieš, atmesta alternatyvus, 17 kompromisas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta, 36 balsavo už. Toliau, 360, 361, bet jie atrodo atkrinta. 362, 363 ir 364 kartu. Balsavimas pradedamas. Baigiamas. Atmesta 35 balsavo prieš. 21 pakeitimas. Balsavimas pradedamas baigiamas. Atmestas 35 balsavo prieš. 365 balsavimas pradedamas. Baigiamas. Priimta 32 balsavo už. 22 pakeitimas atkrito. Taip pat 366. Kitas 367. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Atmesta. Kadangi balsai pasiskirstė po lygiai. 23 pakeitimas. Balsuokite. Saimas baigtas. Atmesta. Vieno balso persvara. Pirmasis kompromisas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. priimta vieno balso skirtumu. 28 balsavo už. 28 pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 30 balsavo už. 30 pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 38 balsavo prieš. 29 pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 32 balsavo už. Antrasis kompromisas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta trijų balsų persvara. Trisdešimt antrasis pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. 34 balsą už priimta, trečiasis kompromisas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta dviejų balsų skirtumų. Ketvirtasis kompromisas. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 38 balsavo už. Keturiasdešimt pirmasis pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Baigtas. Priimta 45 balsavo už. 42 pakeitimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas, atmesta. 39 balsavo prieš, 403 pakeitimas. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Atmesta 47 balsavo prieš. Ketvirtasis A kompromisas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 33 balsavo prieš. Alternatyvusis ketvirtasis A kompromisas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. 38 balsavo už priimtą. 46 pakeitimas. Balsavimas pradamas. Baigiamas. Priimta. 402 balsavo už. 47 pakeitimas. Balsuokite. Balsavimas baigtas atmesta, 43 balsavo prieš. 49 balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmestas 29 balsavo prieš. 48 pakeitimas. Balsuokite. Balsavimas baigtas. Atmestas 46 balsavo prieš. 50 pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta 31 balsavo prieš. 52 atkrito. 51 taip pat. 53. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. 41 balsavo pri, už priimta. 54 pakeitimas. Prašom balsuoti. Pasavimas baigtas. 35 balsavo už priimtą. 55 atkrito. 56 taip pat. 57. Prašom balsuoti dėl 57 pakeitimo. Balsavimas baigtas. 46 už priimta, bei kompromisas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. 34 balsavo už priimta. 65 pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas vieno balso skirtumas. Penktasis pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 72 pakeitimas. E, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Dėl 72 atmesta. 69 pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 29 balsavo už. 26 prieš. Sveišim pirmasis pakeitimas atkrinta, taip pat 79 ir 74. <clears throat> Dabar reikime prie penkto kompromisinio, 33 puslapis, nes visi kiti atkrito. Prašom balsuoti, baigiame balsuoti. Pritarta, balsavo už 32. 83, 85 atkrenta dabar septintasis kompromisas. Balsuoti baigiame. 34 balsavo už, pritarta. Konstatuojamasias dalys dabar, 96 pakeitimas, pradedame balsuoti dėl 96. -ojo. Balsuoti baigiame. Pritarta 34 balsavo už, 97 pakeitimas, balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Prieš balsavo 46, 98 pakeitimas, balsuojame. Balsuoti baigiame. At, atmesta prieš balsavo 30. 99 pakeitimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. 34 už pritarta. Taigi dabar galutinis balsavimas dėl nuomonės projekto su pakeitimais. Vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta už balsavo 30 22 prieš ir 2 susilaikė. Yes. Please, Madam Jaślowiecka. Ja wiem, że mój głos nie zmieni. Žinau, ponė pirmininkė, kad e, mano nuomonė ir mano balsas Nieko nepakeis, sako ponė Zlovienska. Bet aš e, norėčiau, kad e, priskaičiuotumėte mano balsą prie tų, kas balsavo prieš. Taigi vietoje 22 dabar bus 23 balsavusių prieš. Dėkui, kad e, mus paremėte, kad mes teisingai balsavome. E, balsavimas buvo sudėtingas, balsavimo sąrašas buvo sudėtingas, kompromisiniai pakeitimai buvo sudėtingi. Sulaukėme keleto iš jūsų paramos. Jūs e, puikiai žinote, kaip dera balsuoti. Mes e, šiame komitete puikiai suvokiame, kad e, ši balsavimo sesija ir kad ši tema yra nepaprastai svarbi. Taigi dabar galime perti prie kito sudėtingo balsavimo. E, prašau jūsų paramos, kad e, balsavimas finansavimą įvykdytume e, labai teisingai. Pradedame nuo dešimtojo kompromiso. Ar esat pasirengę? Balsuosime keldami rankas. Dešimtas kompromisas. E, pone e, pirmininkė, gal vis tik paaiškintume, dėl ko dabar balsuojame. Nes mūsų balsavimo sąrašas prasideda nuo aštuntojo kompromiso, tai esame šiek tiek pasimetę. E, ne dabar, ponė pirmininkė, regis jau visi pabudome, labai ačiū. Voting on uh, George Bach's uh, report. E, balsuojame dėl uh, Džordžo Bacho nuomonės projekto ir dėl dešimtojo kompromiso pakeldami rankas, kas už, dabar kas prieš. Dešimtam kompromisui pritarta. Einame prie vienuoliktojo kompromiso antrajame puslapyje. Pabandykime balsuoti keldami rankas, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. Einame prie 12 kompromisinio pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 13 kompromisas, kas už, kas prieš. Turime pasitikrinti dėl 13a kompromiso, kad elgtumės tiksliai. 13a tai kompromisas. Pradedame balsuoti. Ar balsavote dėl 13 kompromiso? 46 už. 88 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaiko, e, prieš susilaiko atmesta, 89-asis, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta, 13-asis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Einame prie 14 kompromiso, kas už, kas prieš. Reikia pasitikrinti dėl 14 kompromiso. Nenorite tikrintis, tada kelkime dar kartą rankas. 14. Kas už? Ir kas prieš? Tvarka, pritarta. Dabar einame prie 99 pakeitimo, kas už kas prieš, susilaiko atmesta. Šimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Šimtas pirmasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. Šimtas antrasis. Kas už? kas prieš, susilaiko atmesta. Dabar dešimtasis puslapis. 100. Šimtas dvidešimt trečiasis. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 124 kas už, kas prieš. Turime pasitikrinti dėl 124, prašom balsuoti. Balsavimą baigiame. Užbalsavo 41, pritarta 125 pakeitimas kas už, kas prieš atmesta Penkioliktasis kompromisas. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Tryliktas puslapis dabar. Šešioliktasis kompromisas. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Penkioliktas puslapis. 16 puslapis, 155 e, pakeitimas, kas už, kas prieš. Turime pasitikrinti dėl 155. Balsuojame. Dabar balsuoti baigiame. Pritarta. 17 kompromisas, kas už kas prieš susilaiko pritarta. 160, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 161, kas už, kas prieš. Turime pastikrinti dėl 161. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Atmesta prieš balsavo 40. 162 atsiimtas, e, periname prie 163, kas už, prieš. Pasitikriname dėl 163 sunku. Numatyti. Dabar balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmestas. Prieš balsavo 32. 164, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Atmesta. 165, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Atmesta. 166, kas už kas prieš, susilaikė atmesta. 167 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 168 kas už, kas prieš. Turime pasitikrinti dėl 168. Balsuojame. Balsuoti baigiame atmesta. Prieš balsavo 40. 18 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Pasitikrinkime dėl 18. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Užbalsavo 33. Dabar 19 kompromisinis. Prašom balsuoti, kas už, kas prieš, silaiko pritarta. 181, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 182, kas už, kas prieš, pasitikriname dėl 182. Prašom balsuoti. Baigiame. Pritarta užbalsavo 27. Šimtas aštuoniasdešimt trečiasis, kas už, kas prieš, susilaiko manyčiau, kad atmesta. Pasitikriname dėl 183. Balsuojame ir baigiame balsuoti. Pritarta vieno balso persvara. 184. Kas už? Kas prieš? Tikriname dėl 184. Prašom balsuoti. 184 pakeitimas. Balsavimas dabar baigtas. Pritarta trijų balsų persvara. Panas Likiotis nori žodžio. Atrodo, kad ne. Kągi, pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, pritarta. Trečioji konstatuojamoji Atsiprašau, 25 pakeitimas. Kas už, kas prieš, pasilaiko pritarta. Ketvirtoji konstatuojamoji, 26 pakeitimas. Turime balsuoti dėl 26, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 27. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Tikriname dėl 27. Prašome balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta užbalsavo 29. 28 pakeitimas kas už kas prieš, susilaiko pritarta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. Penktasis kompromisas kas už, prieš, susilaiko pritarta. Keturiasdešimt ketvirtasis kompromisas. E, pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Devintasis kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 8a konstatuojamoji, kas už. Tai 47 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 48 pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaiko atmestas. 49 kas už, kas prieš. Tikrinamės dėl 49-ojo, prašome balsuoti ir baigiame balsuoti. atmesta 46 prieš. Šeštasis kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Septintasis kompromisinis. Kas už? Kas prieš susilaiko pritarta. Aštuntasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko pritarta. 62 pakeitimas, čia 25 puslapyje, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 71 kas už, kas prieš, tikrinamės dėl 71. -ojo. Prašom balsuoti. Dabar balsavimas baigiamas. Atmesta prieš balsavo 28. Dabar balsavome dėl 72 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Na ir dabar balsuojame dėl nuomonės projektos pakeitimais. Prašome balsuoti. Balsavimas baigiamas. Pritarta 32 balsavo už, 14 prieš ir 7 susilaikė. Of... Dabar balsuosime dėl Europos parlamento tarybos reglamento keičiančio uh, atskirus reglamentus, kad galima prisiderinti prie sektoriaus pokyčių. Pane Veronika Lope Fontanja. Alternatyvusis aštuntasis kompromisas balsuojame. Taip, elektroniniu būdu mes balsuosime. Taigi, aštuntasis alternatyvusis kompromisas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Už balsavo 31 komiteto narys. Toliau. 14, 102, 103, 104 pakeitimas. Dėl jų balsuojame kartu. Prašau balsuoti. Yes, Taip, ponė Deslavecka, prašau. Pone pirmininkė. Pone pirmininkė, kodėl Mes kartais balsuojame elektroniniu būdu, o kartais ne. Aš nesuprantu, kodėl taip yra. Taip, vardinis, e, nevardinis elektroninis balsavimas. Bet, kiek aš suprantu, vyksta vardinis balsavimas, nes kai balsavome dėl Bach pranešimo, nebuvo naudojama uh, nebuvo naudojamas vardinis balsavimas. Aš nelabai suprantu, kodėl dėl kai kurių pranešimų mes balsuojame vienaip, o dėl kitų kitaip. Iš tikrųjų, sudėtinga gal suprasti. Aš noriu, kad būtų pasiektas geras, teisingas rezultatas. Todėl aš noriu, kad visi balsai būtų suskaičiuoti. Yra balsavimo sąrašų, kurie yra sudėtingesni, yra tokių, kurie yra paprastesni ir dėl kurių galime balsuoti rankos pakelimu. Taigi mes dabar balsuojame, spausdame mygtukus tam, kad galima būtų užtikrinti, kad visiems viskas būtų aišku ir kad niekam nesusidarytų įspūdis po balsavimo, kad kažkas buvo negerai. Nes uh, Tai būtų negerai, turėtume to vengti. Taigi dabar pereiname prie pakeitimų nuo 14 iki 124. Dėl jų balsuojame kartu elektroniniu būdu. Prašau balsuoti. Dabar balsavimas, elektroninis balsavimas baigtas. Patvirtinta 49 balsavo už. Toliau pereinami prie 125 pakeitimais atkrenta. Toliau 9 kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Balsavome dėl 9 kompromiso. Jis yra atmestas. 32 balsavo prieš. Toliau periname prie dešimtojo alternatyvaus kompromiso. Balsuojame. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta. 37 balsavo už. And... Septintasis puslapis toliau ir 145 pakeitimas. Prašau balsuoti. 145 pakeitimas, 7 puslapyje jis yra, prašau balsuoti. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta 20 narių balsavus už. Tai prašau. Madame la Présidente. Pone pirmininkė. mes neturime, mes turime skirtingus balsavimo sąrašus, todėl gal jūs e, nereikia sakyti, kuriam puslapį yra pakeitimas, nes taip jūs mus tik tai klaidinat. Dėkoju. Gerai, pasistengsiu to nesakyti. Taigi, toliau. Dešimtasis kompromisas Prašau balsuoti. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta 51 parlamentaris balsavo už. Toliau pereiname prie 156 pakeitimo. Balsuojame. Balsavimas dabar baigtas. Balsavome dėl 156 atmesta. Toliau 11 kompromisas. Balsuojame. 11 kompromisas. Dabar balsavimas baigtas. Šis pakeitimas atmestas šešių balsų persvara. Toliau dvyliktasis alternatyvusis kompromisas. Balsuojame. 12 Balsavimas baigtas. Patvirtintas 43 balsavo už. Toliau 13 alternatyvusis kompromisas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta, nes 30 balsavo už, toliau ne. Toliau 19 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Šis pakeitimas atmestas. Toliau 166 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas patvirtinta keturių balsų persvara. Toliau 167. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Šis pakeitimas patvirtintas penkių balsų persvara. Tai pavėlavote. Toliau, 169 ir 168 tapatos. E, Balsuojame dėl jų kartu. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta šešių balsų persvara. Toliau. 172 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta, 44 balsavo už. Toliau 173 pakeitimas. Dėl pirmosios dalies neturime balsuoti, taigi balsuojame dėl antrosios dalies. Prašau balsuoti. 173 pakeitimas, antroji dalis. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau pereiname prie 14 alternatyvaus kompromiso. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta dviejų balsų persvara. Toliau. Toliau pereiname prie 188 pakeitimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 46 balsavo prieš, toliau 100. Ne, šis pakeitimas atkrinta. Toliau 193 pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta, 34 balsavo už, toliau 194 balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta dviejų balsų persvara. Toliau 195. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 11 balsų persvara. Toliau 196 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 197 balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta, nes 40 narių balsavo už. 198 balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau. Dvidešimtasis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Net 45 nariai balsavo už. Toliau 199 atkrenta. Toliau 200 pakeitimas. Balsuojame. 200 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 201. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 31 narys balsavo už. 2000, 202. 202 balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmestas. Toliau. 203. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau. 204-205, dėl jų balsuojame kartu. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta, nes 32 balsavo prieš. 206 balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 207 atkrenta. O gal ir 206 turėjo atkristi? Gerai. 207 atkrito, taigi perinam prie 102 pakeitimo, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta vieno balso persvara. Toliau. 21 pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 30 narių balsavo už. Toliau 209 atkrenta, taigi toliau 210 pakeitimas balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 211 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 213 ir 214 balsuojame dėl jų kartų. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Vieno balsų persvara. Toliau 215 atkrenta. Kaip ir 212, taigi perinam toliau prie 216. Tai 216 pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta, 44 balsavo už, toliau 217 atkrinta tas pakeitimas. Gerai. 217 ir 218 atkrito, taigi pereiname prie 15a alternatyvaus kompromiso. Balsuojame. Taigi 15a alternatyvus kompromisas. Balsavimas baigtas dabar patvirtinta, nes 33 balsavo už. Taip. Okay. okay. Great. Puiku. Pereiname prie 15b kompromiso. Balsuojame. 15b. 15b. 15 B kompromisas. Yeah. We vote on compromise 15B. Balsuojame dėl 15 B kompromiso. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Well, no way. Mm. Mm. Okay, we are. Okay. Are we voting on compromise 15? Yes, uh, and the, the vote on compromise 15. Penkioliktasis B kompromisas buvo, 31 uh, narys pat jį patvirtino ir 16 balsavo prieš. Toliau keturioliktasis kompromisas atkrenta. We go to amendment 235. Amend 235 pakeitimas. Ar radote jį? Amendment 200 and... 235 pakeitimas. Balsuojame 235. Toks pakeitimas. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta. 35 balsavo už. Toliau pereiname prie 15C kompromiso Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinti 33 nariai balsavo už. Toliau pereiname prie 245 pakeitimo. 245 pakeitimas balsuojame. Dabar balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 246 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtintas 246 pakeitimas. Toliau 15 kompromisas. Balsuojame. 15 kompromisas. Dabar balsavimas baigtas. patvirtinta, nes 53 nariai balsavo už. Toliau 248 pakeitimas, kas už. Taip balsuojame. Taip balsuojame dabar. Elektroninis balsavimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Balsavome dėl 248 pakeitimo. 248 pakeitimas, kurį pateikė Sean Simon, Oli Kristinsen ir kiti. A, jis atkrenta. Gerai. Periname prie 16 kompromiso. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas, balsavome dėl 16 kompromiso. Šešioliktasis kompromisas patvirtintas didelį balsus persvarą, nes balsavo 50 narių už šį kompromisą. Toliau pereiname prie 254 pakeitimo. Prašau balsuoti. Jūs balsuojate. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta, 29 balsavo už. Toliau 265 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. It was rejected. Atmesta. Toliau 266. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Du šimtai šešiasdešimt septintasis pakeitimas. Balsuojame. Dabar balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 17 kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta už balsavimą 53 komiteto nariai. Toliau 271 pakeitimas iš kelių dalių. To paprašė socialdemokratai. Pirmoji dalis, kas už pirmąją dalį prie, kas prieš. Atsiprašau, atsiprašau, vyksta e, elektroninis balsavimas. Dabar jis baigtas. Patvirtinta, 38 balsavo už, dabar balsuojame dėl antrosios dalies, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta, nes 31 narys balsavo prieš. Toliau 272 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta, 28 balsavo už. Toliau konstatuojamosios dalys, 25 pakeitimas. Prašau balsuoti. Dabar balsavimas baigtas. Atmesta. Pirmasis alternatyvusis kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau antrasis pakeitimas. Jį patikė ponia Lopė Fontanie. Antrasis pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 35 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas atmesta. Toliau 36 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Kažkas nesuveikia. Gerai, bandykime dar kartą. A, viskas veikia. Gerai. Gerai. Balsavome dėl 36 pakeitimo, o rezultatas balsavimo yra štai toks. Patvirtinta. Trijų balsų persvara. Toliau. Antrasis kompromisas. Balsuojame. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau. Trečiasis alternatyvusis kompromisas balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta, užbalsavo 30 parlamento narių. Toliau ketvirtasis kompromisas, balsuojame. Ketvirtasis kompromisas. Patvirtinta, 51 narys balsavo už. Toliau balsuosime dėl 56 pakeitimo. Taip. Balsuojame. Balsuojame. Dėl 56 pakeitimo balsavimas baigtas, patvirtinta, užbalsavo 47. Penktasis kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Užbalsavo 50 komiteto narių. Toliau. 63 pakeitimas. Balsuojame. 63 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 64 toliau. Balsuojame. 64 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Šeštasis kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta, užbalsavo 50 komiteto narių. Toliau, 71. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 72 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas patvirtinta, užbalsavo 43. Toliau 73 atkrenta. Toliau periname prie 7 kompromiso. Tai prašau. Pone Martan, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau, kad jūs mums paaiškintų. Mes, va, čia parašyta, kad 73-asis 73 pakeitimas uh, yra suderinta su 71-uoju, tai gal reikia dėl 71-ojo uh, e, balsuot, nes matome, kad visi yra nusiteikę prieš mūsų pa, uh, pakeitimus. Amendment 73 uh, pakeitimas yra suderintas su 71 ir jis atkrinta, jei tuo atveju, jei uh, jis turi atkristi, jei yra patvirtintas 72 pakeitimas. Viskas e, daroma pagal taisyklės, taigi mes pereiname prie septintojo kompromiso, septintasis kompromisas. Dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta, užbalsavo 48. Toliau pereiname prie 7A alternatyvaus kompromiso. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 31 balsavo už. Toliau 7 B alternatyvusis kompromisas. Balsuojame dėl jo, ne? Gerai, taigi 7 B alternatyvusis kompromisas balsuojame. Balsavimas baigtas patvirtinta, užbalsavo 32 komiteto nariai. Toliau 18, 11, atsiprašau, pakeitimas. 11 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Balsavome dėl 11 pakeitimo. Patvirtinta 34 balsavo už. Toliau 95. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta, užbalsavo 33 komiteto nariai. Toliau, 97-asis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atamesta, nes prieš balsavo 49 nariai. Toliau, 98 pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta, už balsavo 51 komiteto narys, toliau 99 pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta, už balsavasi 41 komiteto narys, toliau 100 pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. O ne, atsiprašau, atmesta. Atmesta vieno balso persvara. Toliau 101 pakeitimas, prašau balsuoti. Vienu EPP balsų yra per daug. <laughs> Vis dar vienu balsu per daug jūsų yra. Yeah, no, it's fine. Yeah. No, it's fine. No, yeah. it's fine. No. Yeah. And it was uh, rejected by 37 votes. Atmesta 37 balsavo prieš. Toliau 12 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas atmestas. Dabar vyks galutinis balsavimas dėl nuomonės projekto su visais patvirtintais pakeitimais. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Ar visi balsavote? Taip, gerai. Taigi balsavimas baigtas. Patvirtinti 31 balsavo už. Friends, for... Bičiuliai, norėčiau padėkoti, padėkoti Jums už dalyvavimą balsavimo sesijoje. Dabar norėčiau paraginti tuos, kurie nenorėtų dalyvauti kito darbo tvarkės klausimo svarstymė, išeiti iš salės. Jeigu norite klausyti mūsų, išklausyti mūsų svečio, tai pasilikite, tačiau Jeigu norite kalbėtis tarpusavėje, tai keliaukite iš salės. Yes, well, then we proceed with our ordinary meeting after this voting session. Dirbame toliau pagal darbo atvarkę. Kitas darbo atvarkės klausimas - agentūrų priklausančių mūsų komiteto kompetencijos sričiai vertinimas. Norėčiau suteikti žodį komisijos atstovui, užimtumo generalinio direktorato generaliniam direktoriui, jos korte, prašom. Žodis jums, pristatykite mums šį klausimą. Labai ačiū, gerbimo pirmininkė, man malonu šiandieną lankytis pas jūs e, pakalbėti apie išorės vertinimo rezultatus ES agentūrų, kurios e, yra mano e, generalinio direktorato kompetencijos sritis, tai yra Europos profesinio mokymo plėtros centras, E, Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerimo fondas, Europos mokymo fondas, Europos e, e, Sąjungos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra veikianti Graikijoje, Ispanijoje, kitose šalyse. Veikiančios tos agentūros yra ir buvo vertinama šių agentūrų veikla. Aš norėčiau trumpai pristatyti išvadas, rezultatus išorės vertinimo. Iš ir galbūt galima būtų pakalbėti apie platesnį kontekstą, kadangi nemažai svarbių dalykų vyksta. Agentūra, dėl agentūrų e, trys iš tikrųjų procesai vyksta, vertimas yra vienas tik tai iš jų ir nereik, iš tų trijų ir procesai yra skirtingi, nereikėtų juos suplakti į vieną. Pirmiausia, Šiandieną pristatysime vertinimo rezultatus, e, šiek tiek išsiaiškinsime išsameu. E, tai yra autonominis procesas prasidėjęs 15 metais ir šių metų pradžioje baigtas yra darbas. E, taip pat vyksta trišalės darybos dėl e, steigimo reglamentų peržiūros trijų iš tų agentūrų. Vakar vyko pirmosios trišalės darybos. Mūsų tikslas e, suderinti steigimo reglamentus su bendruoju požiūriu, kurį patvirtino 12 metais institucijos. Trečias ir tikriausiai pats svarbiausias neseniai vykęs įvykis - komisijos pateiktas pasiūlymas įkurti Europos e, darbo tarnybą, tai yra sukurti penktąją jūsų komiteto kompetencijai priklausančią agentūrą. Ir Marijana Taisen e, atvyks jau 24 į šį komitetą ir pristatys jums šį pasiūlymą visi tie elementai yra tarpusavį susiję, tačiau aš norėčiau paprašyti jūsų nesuvesti jų į vieną dėl keturių agentūrų vertinimo. Kol kas e, matome išorės vertintojo pristatytus rezultatus, tai ką aš jums pristatysiu dabar, nebūtinai atspindi komisijos požiūrį, tai yra išorės E, vertintojų darbas, PPMI, Viešosios politikos ir vadybos institutas ir e, Business Management Consultant. Dvi e, įmonės atliko tą tyrimą. Komisija įvertinusi išvadas parengs darbo dokumentą vidinį. Manau, kad jis turėtų pasirodyti iškart po vasaros atostogų ir šiame uh, neoficialiame dokumente vidinėme mes pateiksime savo reakciją tam išo, į, į tą išorės vertinimą ir bandysime konkretinti e, būs, būtinus veiksmus šiame savo dokumente tam, kad galėtume pagerinti agentūrų darbą. Ir šiandien ir vėliau jūs turėsite nemažai galimybių, kol baigsime mes savo dokumentą, e, pateikti pasiūlymus, kad galėtume juos įtraukti. Europos parlamentas ir jūsų komitetas e, bendravo su rangovu. E, buvote pakviesti dalyvauti darant tyrimą, apklausose dalyvauti ir taip pat e, pristatant tyrimą dabar pagrindiniai rezultatai. Manau, svarbu paminėti tris dalykus. Mes prašėme, kad vertintojai įsigintų į tris rytis. Pirmiausia, kiekvienos iš šių agentūrų atveju e, buvo prašyta pasižiūrėti į jų svarbą, aktualumą, veiksmingumą, rezultatyvumą ir sukūriamą papildomą vertę. Taip pat mes prašėme, kad vertintojai pasižiūrėtų į ryšius tarptų agentūrų. E, norėjome E, bendresnio požiūrio perspektyvos e, pažiūrėti, ar kad jie pažiūrėtų, ar nesidubliuoja veikla ir kokia įmanoma sinergija. Taip pat prašėme, kad būtų pagalvota apie ateities scenarius agentūroms, įskaitant e, pokyčius atsiradus darbo e, tarnybai Europos. Ir e, vertintoje būtent tą ir darė atsižvelgdami į mūsų pageidavimus. Dabar pristatysiu Jums trumpai rezultatus. Kaip viskas buvo daroma? Vertintojai žiūrėjo į tuos klausimus, žiūrėdami į oficialias e, oficialius dokumentus ir veiklą agentūrų. Pavyzdžiui, buvo gilinamasi įsteigimo reglamentus, į programas, kitus programavimo e, dokumentus agentūrų ir pagal tai Pagal tuos kriterijus buvo vertami tie trys mūsų minėti dalykai, pirmiausia, pirmas ir antrasis. Galbūt didelėme pasaulyje, galbūt kitaip būtų, buvę, e, būtų organizuojamas e, agentūrų darbas. 25 metais vis seniausios agentūros įsteigtos e, trišalės modelis taikomas, bet e, galbūt galėtų jis būti kitoks, bet mes tokio klausimo neformulavome vertinimus. Mes prašome, kad būtų atliktas techninis vertinimas. Noriu pasakyti, kad mes komisiją neketiname pateikti e, politinės iniciatyvos, e, atsižvelgdami į vertinimo rezultatus. Taigi trys elementai - atskiras vertinimas, bendroji perspektyva ir ateitis. Dabar trys tie e, klausimai atskirai, ką pasakė dėl pirmojo vertintojai. Labai pozityvios išvados. Vertintojai prie prie išvados, kad agentūros veikė veiksmingai, e, planuoti rezultatai ir tikslai pasiekiami numatyti darbo programuose, taip pat jos prisidėjo prie bendrųjų tikslų siekimo. E, taip pat buvo nustatyta, ką būtų galima pagerinti agentūrų veikloje. Kartais, pavyzdžiui, rezultatų kokybė buvo minima, e, biudžeto suvaržymai, kartais vėluojama buvo rezultus pateikti, tai būtų galima pagerinti. Ir vienas bendras dalykas yra agentūrų produktų prieinamas ir suprantamas. Tai yra susijęs su komunikavimu. Deja, Manau, kad tos agentūros e, nėra labai matomos visuomeniai. Valstybėse narėse, institucijose, e, kurios užsiim, kurios tiesiogiai bendrauja su tomis agentūromis, taip, jos yra žinomos puikiai, bet e, visuomenė apie jas nedaug žino ir tai yra labai svarbus pastebėjimas paskutinis pastebėjimas šioje kategorijoje reikia pasižiūrėti labai atidžiai į tai, kaip agentūrų prioritetai tinka ES prioritetus. E, pavyzdžiui, e, ne tik komisijos prioritetus mes svarbi institucija, bet bendruosius ES e, tikslus, nes tai yra ES agentūros ir galima labai daug ką pagerinti šią sityje. Toliau veiksmingumas, rezultatyvumas, e, rezultatų pasiekiamų lygis aukštas, e, nedidinant darbuotojų skaičius, agentūros tikrai dirbo neblogai struktūra ir sudėtis valdybų trijų iš keturių agentūrų. E, CDFOV, UOŠA ir Eurofound turi trišalę struktūrą, tai yra 87 narius valdyboje. Ir vertintojai e, savo, kad tokia struktūra yra labai gera, nors griežtai kalbant, e, ji netitinka bendrojo požiūrio, kuris buvo patvirtintas 12 metais. Manau, buvo siekiama supaprastinti valdyseną agentūrų tuo metu. E, trišalės struktūros išlaikymas e, Turino e, agentūra yra šiek tiek kitokia. Sakoma, kad išlaikyti tą struktūrą e, reikėtų, komisija taip pat galvoja tą patį, dėl to mes nesiūlome trijų agentūrų steigimo reglamento nekeisti šio požiūriu ir neketiname to daryti. Jeigu pasižiūrėsime į rezultatų aktualumą, Išvada yra tokia, kad ES institucijoms e, aktualūs tie rezultatai, kai prašoma konkrečių rezultatų, taip pat ir suinteresuoti subjektai naudojasi jais. Tačiau e, planavimo procesas, e, riboti ištekliai sukuria atotrukį tarp lūkesčių komisijos ar valstybių narių bei socialinių partnerių lūkesčių ir siūlomų rezultatų. Taigi nepakankamai veiksmingai sureaguojama į kiekvieną prašymą. E, vertė tų trišalių agentūrų sukūriama išvada. E, trišalė struktūra užtikrina unikalius rezultatus ir tai yra didelis privalumas. Išvada yra labai pozityvi. Antroji dalis klausimų, e, bendroji perspektyva, nuoseklumas tarp e, tų keturių agentūrų veiklos. E, vertinime buvo nustatyta, kad potencialiai egzistuoja nemažas veiklos dubliavimas ir įgaliojimai dubliuojasi. Jeigu pažiūrėtume į CDFOP ir mokymo fondą Abie agentūros atsakingos už mokymo politiką e, tai yra tarsi e, veiklos dubliavimas, bet praktiškai problemų dėl to nekyla, nes teritorinė apriptis yra kita Turino agentūra užsijima e, trečiosiomis šalimis, o CDFOF veikianti Salonikose ES valstybėmis narėmis. Bet reikia gerinti bendradarbiavimą tarp valstybių Darbo agentūrų, kol kas e, agentūros tik tai dvišalių pagrindų e, tarpusai bendradarbiauja ir atskirais atvejais reikia, kad būtų bendriau dalyvaujama įvairiuose renginiuose. Kartu taip pat strateginio planavimo trūksta koordinuojant veiklą agentūrų, galvojant apie ateities uždavinius. Mes, komisija, taip pat galėtume suvaidinti savo vaidmenį, paraginti agentūras, gerinti veiklos koordinavimą tarpusavyje. Ir galiausiai analizė ir ateities perspektyvos. Ver, vertintojai gilinosi į keletą sujungimo scenarijų. Ar, pavyzdžiui, būtų prasminga pagalvoti apie sujungimą tam tikrų agentūrų, pavyzdžiui, CDFOP ir mokymo fondą arba CDFOP ir Eurofound. Išvada vertintojų rizika ir sąnaudos būtų kur kas didesnės, užgoštų naudą, taigi mintis nebūtų gera. Net Ir jeigu vertintojai būtų prie prie kitokios išvados, aš jau su Marina Teisen apie tai kalbėjau, ji tikrai e, dabartinė, dabartinė kadencijoje neketina jokių priimti svarbių iniciatyvų šiuo požiūriu. Tai komisija tikrai šiuo metu nekels šio klausimo. Iššūkiai rizika susijusi su e, galimais sujungimo scenarijais vertintojai e, siūlo sistemą, kuri leistų glaudžiau bendradarbiauti. Aš atsiprašau, e, kad naudoju ES žargoną, bet tikriausiai suprantate, ką tai reiškia. Čia ne mano frazės, taigi skatinama glaudžiau bendradarbiauti agentūroms ir tokiu būdu sukurti geresnius tarpusavio ryšius galiausiai ryšiai tarp e, tų keturių agentūrų ir penktosios Europos darbo tarnybos, kurios dar nėra, bet komisija jau prieš mėnesį pateikė pasiūlymą. Vertintojai e, gilinosi tai, kaip keturios agentūros galėtų dirbti kartu su naujaja agentūra. E, kai ji atsiras. Potencialas bendradarbiavimo yra labai ribotas ir manau, kad komisijos narė, jeigu žiais mėnesį pateikusi pasiūlymą, konkrečiai kalbės apie šios dalykus, nes šiaip tos agentūros yra labai skirtingos. Tos keturios agentūros tai pirmiausiai agentūros pagrįstos tyrimais, o E, darbo agentūra bus veikimo priemonė. Ji padės valstybėms narėms dirbti geriau šiandieną, negu, geriau negu šiandieną. Ir iš tikrųjų e, nelyginčiau aš pats darbo agentūros su tomis keturiomis. E, galbūt tai būtų tarsi Eurojustas ar Europolas. Veikla yra visiškai skirtinga jų tikslai yra sutelkti e, nacionalinius ekspertus, kad jie galėtų dirbti geriau, kad būtų atliekamos bendros inspekcijos ir suteikti geriau, geresnį informaciją piliečiams. Tiksliau, e, darbo agentūra būtų panaši Eurojus ir tai Europolo tuo požiūriu. Ir iš tikrųjų išvada yra, kad sinergijoms nedaug yra erdvės, tačiau pasižiūrėjus į 41 komisijos pasiūlymo straipsnį reglamentui, kuris numato įkurti Europos darbo agentūrą, yra e, grįžimo tam tikra nuostata, e, kurioje kalbama apie e, įvertinimą užduočių ir įgaliojimų po penkerių metų. Taigi po penkerių metų numatoma galimybė pasižiūrėti į darbo agentūros funk funkcionavimą ir galimybę e, tuo met aptarti galimas sinergijas. E, atsižvelgdami į šias e, išvadas, galvojame, kokias rekomendacijas turėtume e, parengti. E, taip pat e, mes atsižvelgsime į biudžeto suvaržymus ir į poreikį mažinti sąnaudas. Kaip sakiau, darbinis dokumentas vidinis komisijos pasirodys po vasaros atostogų ir jo, jūsų nuomonės mums labai svarbios. Aš dabar esu pasirengęs atsakyti klausimus, jeigu kam nors kilo abejonių ar klausimų. Thank you very much. Uh, yes, uh, uh, we are of course in. Dėkuoju Jums. Žinoma, dabar toks laikotarpis, kai dažniau negu kada kitų metų kalbame apie agentūras. Uh, šią savaitę faktiškai pradėjome trialogo posėdžius jam ruošiamės ir yra labai įdomu išgirsti jūsų vertinimus ir jūsų nuomonę. Suteiksiu žodį ponui Šambum, ponė Sander taip pat, ponė Jangerijus, ar ne? Taip, pradėsime nuo trijų parlamento narių. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ir aš taip pat norėčiau padėkoti kolegoms Dėkuoju, kad jūs leidote man pasisakyti, nes aš turiu dalyvauti kitame susitikime, kur kalbėsime apie nemokumą su da, da, žmogum, kuris atvyksta iš Paryžiaus, taigi aš ne, negalėjau a, da, a, vėliau pasisakyti. Tai, ką jūs sakėte, iš tikrųjų yra labai įdomu. Mes Iš tikrųjų, nenorime, kad būtų dubliuojamos pastangos ir kol kas mums pavyksta tai daryti. Vyksta trišalės e, dėrybos, vyksta daug įvairių tyrimų ir jūs iš naujo pradedate da, da, e, e, vertinimą. Ir ma, mane labiausiai domina tai, kas vyks per kitus penkerius metus. Aš kalbėsiu apie tai, apie ką mes jau esame kalbėję su kolegomis, tai yra jau mūsų patvirtinti tekstai. Ir būtent tuos tekstus mes ir norime apginti per trišalės dėrybas. Aš esu pranešėjas Ir aš manau, kad mes turėtume susitelkti ties svarbiausiais dalykais. Pirmiausia, šios agentūros, arba bent jau trys, apie kurias man geriausiai yra žinomas, kuriamas aš duolat bendradarbiauju. Aš suprantu, kad visuomet yra politinių kažkokių intervencijų, bet ir dėl to, kad, pavyzdžiui, SEDEFOPAS puikiai dirbo ir dirba. dirba Ir aš nelabai suprantu, kas, koks yra skirtumas tarp Berlyno ir o, Turino. Aš pritariu da, tam, kas buvo pasakyta da, agentūros dėl kokybės, dėl kitų dalykų. Ir aš kalbu kaip žmogus, kuris 20 metų dirbo ekonomikos ir socialinių reikalų komitete. Tačiau, kai vaizdu, kad, kad komisija, Europos parlamentas E, ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas e, kitų lygmenių turėtų geriau naudotis šios agentūros e, rezultatais. Agentūra veikia labai gerai, ta, tačiau galima tik apgailėstauti dėl to, kad ES institucijos nežino apie jų darbą ir sako, pavyzdžiui, mes norime atlikti atskirą tyrimą, kad išsiaiškinime, kiek mums kainuoja migrantai ar kiek mums kainuoja atotrukis tarp lėčių. Bet tai yra absurdiška, todėl kad da, da, mūsų turimos agentūros labai dažnai yra atlikę jau tokius tyrimus. Taigi, uh, jei šios agentūros e, dirbs darbą, kuris nėra praktiškai pritaikomas ir panaudojamas, tai bus negerai, tuomet bus mažinami nuolat biudžetai ir aš e, manau, kad reikia galvoti vis dėlto apie jų agentūrų ateitį. Antras dalykas, kurį norėčiau pasakyti, jeigu iš esmės e, jūs kaip ir jau apie tai jau ir kalbėjote, įdomu, ką kolegos apie tai pasakys. Bet aš tikrai nesupratau ypač kai kalbame apie Eurofound, ką naujoji darbo agentūra veiks su Eurofound. Tai vyks dar, vyk, bus vykdomi dar kažkokie papildomi tyrimai. Ir aš nesuprantu, kaip pranešėjas, kuris rengia pranešimą ir kuriame kalbama apie nuspėjamumą ir apie tai, kad reikia iškumo darbuotojams. Bet čia kalba eina apie trimo centrą, kuris politiškai yra priklausomas, jis nėra visiškai akademiškas. Pavyzdžiui, mums reikia išsiaiškinti, kokia yra problema su migracija, arba su atotrukį tarp vyrų ir moterų, ar, nežinau, pavyzdžiui, komandiruotų darbuotojų, kokia yra padėtis. Ir mes prašome, kad būtų pateikt, atliktas tyrimas. Nu, ir mums reikia, kad kažkas paaiškintų, ką reiškia, kokia yra tikrovė. Mums neužtenka vien šūkių. Ir iš esmės jūs apie tą kalbėjote ir aš visiškai jums pritariu dėl šių agentūrų ateities ir tuoj baigsiu, nes jau ilgai kalbu. Mes jau kovojome dėl daug ir išsikovojome daugybę dalykų, jau turime patvirtinę savo tekstus, bet aš nepritariu poniai Tysen. Bet aš elgsiuosi drausmingai. Bet galiu jums Thank you. 87 valdybos nariai. Ir žinome, kad kitose de, uh, institucijose, kurios, kurios, kurios vienyje daugiau nei 180 šalių, valdyboje taip pat tik 50 žmonių. Taigi mūsų skaičiai tikrai netin gražiai atrodo. Problema yra ta, kad tai trukdo mums kurti Europos viziją ir Europos uh, E, šių agentūrų viziją. Šios agentūros yra ES agentūros. Pato akivaizdu, kad e, kiekvienoje valstybė narėje yra nacionalinių institucijų panašių, panašių agentūrų, bet e, tos, tos agentūros, apie kurias kalbame, yra ES agentūros. Ir aš suprantu, kad vyksta racionalizavimas, kuris man gal ir neatsinka, bet yra kaip yra. Ir tose agentūrose gali būti atstovaujama visiems. Darbuotojai, pavyzdžiui, aš su jais kaip tik nesiniai bendravau, jie turi jiems atstovaujamas organizacijas. Ir aš manau, kad galima būtų surasti kažkokių realiai veikiančių sprendimų. Thank you. I'll give the floor to Madam Sander. Dėkui dabar žodis poniai Sander. Dėkuoju ir aš norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs pas mus atvykote ir papasakoti mums apie šio agentūrų veiklą. Taip, iš tikrųjų, šiuo metu mes e, daugiausia dėmesio skiriame biudžetu ir tam, kad jis yra vis labiau, labiau ribotas ir kad mūsų piliečiai e, vis dažniau ir dažniau yra susirūpinę dėl to, kaip bus naudojamos ES lėšos, kaip bus tvarkomas mūsų biudžetas ir po to kyla, ir natūralu, kad kyla klausimų dėl daugybės mūsų turimų agentūrų. Aš norėčiau pasakyti, kad taip, agentūros puikiai dirba, aš turėjau progą lankytis ir Bilbao. Ir e, CDFOPO e, agentūroje, Tesalonikose. Ir Aš bendradarbiaudama su kolegomis, ypač su ponu Kalvė Šambu ir aš esu rengiu pranešimą dėl DCDFOPO. Ir čia reikia kalbėti apie tai, kaip galime naudoti šių agentūrų darbo rezultatais. Ir mes šiandien uh, turime būti vis labiau atsakingi mūsų piliečiams ir todėl turime užtikrinti, kad galima būtų geriau dalintis šių agentūrų darbo rezultatais. Reikia to reikalauti, reikia suteikti išteklių šioms agentūrams, kad jos galėtų geriau komunikuoti. Taip pat norėčiau pasakyti. Uh, ir jūs beje apie tai jau kalbėjote, apie tai, kad mums reikia, apie būtinybę geriau bendradarbiauti. Šios agentūros turėtų geriau bendradarbiauti. Jeigu aš gerai supratau, jūsų atliktame vertinime yra pasakyta, kad nepaisant to, kad valdyba yra labai didelė ir mes su kolegomis. Uh, Vis dėlto manome, kad tokia trišalė struktūra turėtų išlikti. Mes už, už tai kovojame, nes manome, kad tai yra svarbu, nes reikia atstovauti visoms valstybėms narėms ir visiems. Taigi mes norėtume, kad mūsų agentūra geriau bendradarbiautų ir šiandien mes pasisakytume už tai, kad kitų agentūrų atstovai e, taip pat dirbtų mūsų. De, tų agentūrų, apie kurią šiandien kalbame ir kuriamis bus taikomas naujas reglamentas valdymo e, tarybose nes tai patek, padėtų agentūroms geriau organizuoti savo darbą, išvengiant darbų dubliavimuose. Ir bendradarbiavimas turėtų būti labiau struktūruotas. Ir baigdama norėčiau pasakyti labai atvirai, ir tą beje e, apie tai kalbu jau labai seniai, nuo pat pradžios, kai mes tik pradėjome dirbti peržiūrėdami reglamentą, kad aš apgailę stauju asmeniškai dėl to, kad e, iš tikrųjų darbų tvarkaraštis e, yra labai sudėtingas, e, ir, mūsų tie darbų tvarkarašiai nė, nėra suderinti. Ir jeigu mes norime, kad agentūros geriau veiktų ir geriau organizuotų savo darbą, aš manau, kad mes kaip tokia vyresnė institucija turėtume parodyti pavyzdį ir todėl turėtume geriau suderinti savo darbų tvarkarašius. Dėkuoju. Thank you, Madam Jongerius. Dėkui. E, pone Jongerius dabar, o paskui jūs galėsite atsakyti. Dėkuoju, ačiū, kad atvykote pas mus. Pirmas kartas e, mūsų komitete e, Čia ypatinga komiteto e, sesija, salė anksčiau buvo pilna, dabar šiek tiek tuštoka, bet e, tai nereiškia, kad mes nesidomime šiuo darbu. Aš nesu taip rimtai įsitraukusi į dabartinius trialogo posėdžius, kaip du anksčiau kalbėjo kolegos bet atidžiai klausiausi to, kas buvo pasakyta ir girdėjau labai teigiamą agentūrų darbo įvertinimą. Mes taip pat žiūrime į agentūrų gerą darbą. Džiaugiuosi, kad šis vertinimas e, baigėsi šiuo pasiūlymu, tačiau šiek tiek e, nerimauju e, dėl kolegų iškelto klausimo. E, mes truputį vėliau pradėjome trialogo posėdžius, ne, tai ne mūsų kaltė žinoma ir kaip, e, kokia yra sąsaja su tuo įvertimo procesu ir personalo darbo dokumentu, kurį gausime vėliau. Gal e, manysite, kad aš e, prietaringa esu, bet e, kai sakoma, kad šioje kadencijoje dabar dar nėra planų jungti agentūras, ta kadencija dar tęsis metus, tai Ar turėtume tada tokioms galimybėms renktis per kitą kadenciją, ar ta mintis dar sklando kažkur ore? Linkčiau pritarti vertintojų nuomoniai, kad sujungimo sąnaudos ne tik tai šiuo atveju, bet ir daugeliu kitų atveju yra daug didės, didesnės negu e, kad jų atnešama nauda atskirai. Ir jeigu iš tikrųjų taip yra, tai e, ne tik tai šioje kadencijoje, bet ir ateityje reikėtų tos minties atsisakyti. Tai čia būtų viena problema. Ir antroji Man atrodo, jūs visai tiesingai sakote, kad reikės kelti e, šią problemą, kai e, komisarė atvyks į šį komitetą ir pristatys planus dėl EILA, dėl darbo agentūros. Finansavimas jai būtų iš dalies skirtas iš dabartinių agentūrų e, išteklių. Vadinasi, mes apkarpysime biudžetą, darydami žingsnius e, tą kryptimį. E, ir aš manyčiau, kad e, reikėtų šią problemą spręsti arba trialoge su dabartinėmis agentūromis, arba reikėtų atskirai mąstyti, kaip mes kaip Europos parlamentas sureaguosime į pasiūlymus dėl darbo agentūros nes jeigu to darbų grafiko tinkamai nesudėliosime, tai dabartiniams agentūrams e, e, agentūrų atveju padarysime klaidų, kurių, dėl kurių pasigalėsime po poros metų, ko gero. Pirmiausia, atsakysiu į pono Šarbon pastabas, jis jau panašu, kad išėjo, bet aš pritariu tam, ką jis sakė, kad iš tikrųjų mes ne visuomet e, visiškai išnaudojame agentūrų darbo rezultatus ir aš manau, kad mes iš tikrųjų visi turėtume čia pasistengti pakeisti šią situaciją. Ir iš tikrųjų siūloma darbo įstaiga nelabai ką bendro turėjęs su šiomis agentūromis ir reikia da, suprasti, kad apie tą agentūrą reikia, apie tą įstaigą reikia kalbėti visiškai atskirai. Tai nėra lengva daryti, nes komisijoje vyksta labai daug diskusijų šiuo klausimu. Pirmasis klausimas, kurio susilaukiu, paprastai yra toks, taigi jau, jau tu turi jau keturias agentūras, tai kam tau reikia dar penktos? Uh, Taigi iš tikrųjų reikia nemažai pasistengti tam, kad mes visi kartu galėtume įtikinti visus, kad ta penktoji agentūra turės visiškai kitokius uždavinius atlikti. Uh, daug kas nelabai supranta, kam jie yra reikalinga ir netgi galima kalbėti apie tam tikrą lobizmą prieš tą, tą siūlymą, tam tikrai ūkio subjektai, tam tikras valstybės narės, kalba apie tai, kad ir taip mes jau turime per daug agentūrų ir todėl jie pasisako prieš siūlomą, siūlomą agentūrą. 87 žmonės valdybo iš tikrųjų yra labai daug. Taip, Man taip pat tenka labai dažnai tikrai labai pasistengti tam, kad įtikinčiau kitus, kad tai yra geras dalykas, kad tai nėra per daug. Bet e, reikia taip pat pasakyti, kad mes turime administracinę valdybą, kuri priima visus sprendimus ir kuri, turi, kuri dirba 87 valdybos narių įgaliojimų. Na, taip, toks didelis skaičius valdyboje susidarė dėl to, kad nuo 90-mečio kiekvienais metais praktiškai buvo, kiekvienais metais buvo didinamas valdybos narių skaičius trim nariais. Tris kart 28 ir plus 3. Toliau agentūrų matomumas ar jų darbo rezultatų įskaitomumas. Aš visiškai pritariu tam, ką pasakė ponia Sanders. Taip, iš tikrųjų, čia reikėtų mums taip pat patobulinti savo gal darbą. Ir gal mes e, turėtume tai išvelgti rengdami savo dokumentą, kuris bus paskelbtas po vasaros atostogų. Reikia geriau bendradarbiauti, reikia taip pat užtikrinti, kad įvairios agentūros bendradarbiautų pagal labiau struktūruotą modelį. Pereisiu prie anglų kalbos dabar e, buvo taip pat e, klausima dėl finansavimo, dėl lėšų Visi trys kalbėję klausė, kodėl procedūra nėra tokia logiška. Man tenka atsakomybė, šiek tiek atsakomybės už tai. E, tvarka e, nesuprantama ir nelabai logiška. Jeigu pažiūrėsime į e, atitinkamų reglamentų peržiūrą, tai pamatysime, kaip ponas Šambonas ir minėjo, tai yra senų laikų palink, palikimas. E, E, tik tai e, šios e, agentūros kol kas laikosi bendrojo požiūrio. Reikalas tas, kad jų iš tikrųjų reikia, jos jau ilgai egzistuoja ir aš galiu tik tai pasakyti, kad šis pasiūlymas labai daug ką paaiškintų dėl kasdienio uh, E, agentūrų funkcionavimo ir labai gerai paskirstytų atsakomybę tarp valdybos, direktoriaus ir komisijos. Dabar viskas labai sujaukta. Nėra visai aišku, kas už ką atsako. Ar tai būtų personalo paskirimai, e, problemos dėl personalo ir taip toliau. Ir iš tikrųjų tas aiškumas, e, kurį atneš reglamentai, yra sveikintinas CDFOP, e, Eurofound ir jų OČA atvejais mes kartais iš tikrųjų negalime susigaudyti, kas atsako už ką, kas ką daro, tenka kreiptis e, į e, teisės tarnybas ar į kitas tarnybas, kad paaiškintų, kaip kas yra. Taigi vaizdas nėra labai geras. Atsakant ponė Junkerius, aš aišku negaliu užbėgti už akių tam, ką kita komisija uh, nuspręs, bet kadangi yra tiek daug sumaišties, nereiškia, kad mes neketiname nieko daryti iš viso. Nežinau, ką darys kita komisija. Tas pats pasakytina apie finansavimą. Mes e, e kalbant apie ELA numatome papildomus pinigus, taigi kitų agentūrus e, E, sąskaita nieko nebus daroma. E, e, kai kuri veikla, kurią dabar mano generalinis direktoras atlieka, bus perdota agentūrai, taigi šiek tiek lėšų bus perkelta tenai iš mūsų, bet nieko kitų agentūrų sąskaita. Dabar žinote, komisija rengia kitą finansinę programą e, ir aš iš jokių šaltinių nesu girdėjęs jokių signalų, kad e, finansavimas e, agentūroms galėtų keistis. Okay. Um, this... Kągi, įdomu buvo išgirsti visą tai, tame tarp ir dėl to, kad pradėjome trialogą dėl dabar esančių agentūrų. Aš manau, kad jūs labai aiškiai suformulavote, viskas susiję su matomumu, e, su tam tikrų dubliavimusi ir su sąnaudomis. Ar tikrai e, už savo lėšas gauname tai, ką turėtume gauti, ar žinome, už ką mokame, ar e, agentūros žino, e, kodėl mes joms mokame, ar aišku, e, kokiu rezultatu turėtume sulaukti. E, nelabai daug komiteto narių pasiliko salėje po labai svarbaus balsavimo dėl darbuotojų komandiravimo. Dėl to tiek buvo daug susirinkę. Bet aš vis tik manau, kad jūs patiekėte mums savo požiūrį, tai buvo labai naudinga, labai naudingai tai padarėte, kadangi mes dabar kaip tik įpusėjome, e, spręsdami e, esan, esančių agentūrų problemas, tai buvo labai naudinga. Taigi labai Jums ačiū, kad atvykote, esu tikra, kad turėsime grįžti, e, pasikviesti Jūs vėl ateityje. nes laikas e, žengti į priekį, e, mąstyti, kaip e, įvertinsime ir pasirūpinsime tomis agentūromis ir ar reikia jas keisti. Dėkui. Na kągi, tai reiškia, kad dabar galime pereiti prie paskutinio mūsų darbo tvarkės klausimo. Tai yra prie Europos audito rūmų specialiosios ataskaitos kuri vadinasi Laisvas darbuotojų judėjimas, užtikrinta pagrindinė laisvė bei tikslingesnis ES lėšų naudojimas, kuris turėtų padidinti darbuotojų judumą. Tai yra specialioja ataskaita, kurią parengė Europos audito rūmai. Aš atsimenu, kad mes Paprastai vieną kartą per metus turėjome galimybę su jumis susitikti tam, kad galėtume įsameu aptarti aktualiausias problemas arba mūsų da, turimą nuogastavimą dėl vienokių ar kitokių dalykų. Na kągi, norėtume pasakyti jūs e, prie mūsų prisijungus, kreipiuosi į poną Pufan. Iš karto noriu suteikti žodį jums tam, kad jūs galėtumėt mums. Uh, pristatyti šį dokumentą ir aš norėčiau Jums pranešti, kad yra nemažai žmonių, kurie stebi mūsų posėdį internetu. Taigi neišsigaskite to, kad salėje nėra daug žmonių. Taigi prašau. Labai dėkoju. Vicepirmininkė, gerbėmėjai, užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nariai. 2018 metai, 18 metais mes uh, minėjome penktasias reglamentą užtikrinusio darbuotojų judumą e, metinės. Pagal tą reglamentą valstybės narės turėjo užtikrinti, kad nebūtų diskriminuojami darbuotojai dėl savo uh, pilietybės, uh, ir kad jiems būtų taikomas, taikomas tos pačios darbo sąlygos ir tokie pat atlyginimai mokami kaip ir uh, kitiems ir savo šalies darbuotojams. Uh, 2015 metais 3 milijonai ES piliečių nusprendė persikelti į uh, kitą šalį darbo ar studijų tikslais. Tai yra 3,7 procento ES gyventojų. Vienas kablelis vienas milijonas iš tų žmonių persikėlė 2014 metais. 1,3 milijonas žmonių kirto sieną tam, kad įsidarbintų kitoje šalyje. Ką mes tai, tai, stengiamės ištirti rinkdami šią ataskaitą? Pirmiausia, joje kalbama apie darbuotojų judumą ir todėl turėjome įvertinti, kaip komisija užtikrina laisvės menų judėjimą ir turėjome įvertinti, ar veiksmingai veikia ES šioje srityje ir užtikrina darbuotojų judumą. 2016, nu, du, du, 2016 e, e, m. spalio mėnesio iki 2017 m. Liepos mėnesio mes vertinome komisijos taikomas priemonė, priemonės, kurios yra skirtos e, padėti darbuotojams įsidarbinti kitose šalise. Taip pat E, išnagrinėjome, ar naudingai ir gerai buvo naudojamas Europos socialinio fondo lėšos, finansuojant e, įvairias ES programas, kurios buvo skirtos tam, kad galima būtų e, paremti migruojančius darbuotojus laikotarpį nuo 2014-2020 metų. Mes dirbame Vokietijoje, Luksemburgė, Lenkijoje, Rumunijoje ir Junktinėje karalystėje išnagrinėjami 23 baigtus projektus, kurios, kurie buvo finansuojami iš ES fondų, iš ES struktūrinių investicijų fondų 2015 ir 2016 metais. Be šių auditų mes taip pat atlikome apklausą apie Euro Invest tinklą ir išnagrinėjome uh, įvairią informaciją, kuri buvo e, paskelbta Euro, Eures e, tinklalapyje. Ką mes konstatavome? Komisija sukūrė įvairias priemonės Eures ir Solvit tam, kad galima būtų užtikrinti laisvą darbuotojų judėjimą. Ir valstybės narės taip pat sukūrė e, informacijos teikimo taškus savo teritorijoje kurie da, padeda žmonėms įsiaiškinti, kaip galima įsidarbinti kitoje da, valstybėje narėje. Tačiau mums atrodo, kad teikiama informacija nėra įsami ir ne visuomet e, yra naudinga praktikoje. Darbuotojus reikia geriau informuoti apie jų turimas teisės ir apie jų galimybės e, da, e, apskūsti bet kokius atvejus, kai kėsinamas į jų laisvą judėjimą. Mums nėra žinoma apie atvejus, apie sistemingus pažeidimus. Darbuotojai susiduria su sunkumais kurie gal ir nepažeidžia jų, nėra jų teisų pažeidimai, tačiau vis dėlto kenkia, e, mažina jų judumą, ne, tai yra pavyzdžiui ne, kvalifikacijų nepripažinimas arba pensijų teisų neperkeliamumas. Šias kliūtis e, reikia naikinti, kad galima būtų geriau išnaudoti e, judumo potencialą. 2014 metais mes įsiaiškinome, kad maždaug 2,9 milijonai e, europiečių norėjo persikelti į kitą ES šalį 2015 metais. Bet tik tai šiek tiek daugiau nei milijonas iš tų asmenų tą padarė. Ir todėl ES turėtų daryti daugiau tam, kad mes paskatintume e, asmenų judumą. Nuo 2014-2020 metų valstybės narės gali e, naudotis Europos socialinio fondo lėšomis tam, kad galėtų uh, paskatinti darbuotojų judumą ir parengti programas ir priemonės skirtas judumui didinti nacionalinių, regioninių ir trap valstybinių ligmenimis. 2013 ir 2014 metais, kai mes vertinome veiklos programas susijusios su Europos socialiniu fondu, komisija netikrino, kiek valstybės narės veiksmingai savo programuose numa, buvo numačiusios priemonių judumui skatinti. Ir mes nežinome, kiek iš tikrųjų buvo, buvo, buvo panaudotos Europos socialinio fondo lėšos šiam tikslui. Pagrindinis judumo skatinimo finansavimo šaltinis yra užimtumui ir socialiniams inovacijoms skirtos programos, kurios, kurias administruoja komisija. Mes išnagrinėjome, kaip aš jau minėjau, 23 projektus, tarp valstybinius projektus kurie buvo finansuojami Europos strateginių investicijų fondo lėšomis. Mes e, pažym, įsiaiškinome, kad uh, ne viskas buvo sklandžiai. Pavyzdžiui, proje, ne visuomet buvo da, da, tęsiama veikla po projektų. Eure, e, eures tinklapis yra pagrindinė priemonė, kurią ES turi tam, kad skatintų darbuotojų judumą bet didžioji dauguma nacionalinių lygmenių e, egzistuojančių pasiūlymų nėra skelbiama šioje, šiame tinklalapyje. Ir apie tuos pasiūlymus galima sužinoti ta, tik tam tikrose tinklalapiuose. Ir e, ne visuomet yra skelbiama visa e, informacija, pavyzdžiui, apie mokėtiną atlyginimą. Be to mes matome, kad daug kad Eurėjas suteikė naudingas konsultacijas tik šiek tiek didesniam skaičiu nei 28 tūkstančiams darbuotojų, tai yra 3,7 procentų visų besikreipiančių. Ir mes parengėme kelias rekomendacijas. Pirmiausia, reikia skelbti daugiau informacijos apie turimas priemonės, uh, kurios gali padėti darbuotojams judėti ir kurie mažina jų, jų galimą diskriminaciją. Toliau reikia geriau naudotis prieinamą informaciją de, apie de, disbalansą de, darbo rinkoje. Taip pat reikia geriau pakoreguoti ir patobulinti finansavimo mechanizmą, tam, kad galima būtų užtikrinti, kad įvairios priemonės dėrėtų tarpusavyje ir kad uh, būtų atsižvelgiama į jų darbo rezultatus. Taip pat uh, reikia uh, užtikrinti didesnį eurėjus uh, veiksmingumą. Uh, Ir reikia pat užtikrinti, kad EURES tinklalapiai tikrai būtų skelbiama visa informacija apie uh, uh, turimas darbo vietas. Dėkoju uždėmesi. Ačiū. Ar kas nors norėtų pateikti klausimų? Galite padaryti tai, jeigu norite. Jūs tik tai šiaip atėjote savišvietos tikslais. Ne, prašom. aš jaučiu tam tikrą spaudimą, būdama čia. Ar reaguoju į tai, kas e, buvo ką tik pasakyta ir galvoju, e, jūs minėjote diskriminacijos atvejus. Ir kalbėjote apie tai, ar keliamos bylos ar ne. turime ekvi tinklą. E, tai yra žmogaus teisų ilgybės užtikrinimo struktūrų tinklas ir valstybėse narėse dažnai e, galima imtis e, bylų, galima kelti bylas dėl diskriminavimo ES piliečių. Ir šiaip galima sakyti, kad e, kalbama apie ES piliečius. Ir e, dažnai su jais elgiamasi taip, kaip su trečiųjų šalių piliečiais. Mes juos žiūrime e, atskirai. Žmogaus teisų ir lygybės tarybos e, kartais gali perimti diskriminavimo atvejus. Dėl eures mūsų komitetas labai e, daug yra skiras dėmesio eures veiklai ir e, jos tobulinimui. Galbūt galėtumėte ką nors pasakyti apie savo rekomendacijas. E, pavyzdžiui, ar informaciją būtų galima geriau teikti ir taip pat ar eures pateikia plačią panoramą galimybių įsidarbinimo. Vienas iš susirūpinimo e, dalykų yra tai, kad dažnai yra daug informacijos pateikiama apie e, e, mažos kvalifikacijos darbą, kuris nėra gerai apmokomas, bet trūksta informacijos apie tai, apie aukštesnės kategorijos pareigybės. Ar jūs, nagrinėdami eures, nesusidūrite su to, ar pavyzdžiui, darbdaviai naudoja nepakankamai šią platformą? Jeigu žmonės. Kiti turi klausimų, galbūt jie galėtų, gal pirmininkė suteiktų žodį ir kitiems. Tai yra tokie pirmieji e, klausimai. Šiaip manau, kad tyrimas yra labai įdomus. Kai kuriuose valstybėse narėse galvojama, kad visi ES darbuotojai nori išsikelti dirbti kitur, bet jūs sakote, kad daug žmonių, kuriems tai gal būtų įdomu, susidurė su kliūtimis. Bet e, procentas E, žmonių yra nedidelis. Netiek daug žmonių išsikelia kitur dirbti. Dėkuoju už jūsų klausimus. Ką galiu Jums pasakyti, lyčių lygybė taip, tai labai svarbus dalykas. Uh, Mes pradėję e, reformą auditorumuose e, visuomet pasisakome už e, lyčių lygybės įtvirtinimą. Diskriminacija susipažįstant su informacija skelbiama valstybių narių mes savo ataskaitoje sakome, kad kartais informacija talpinami valstybių narių puslapius ir nėra centralizuotai teikiama per kitus tinklus ta informacija. Reikėtų nu, nu, galvoti, kad nuo 18 metų gruodžio pradės veikti Europos darbo agentūra ir uh, kad atsiras, tikimės, kad atsiras vienas portalas, kuris pateiks visą informaciją. Aš prieš e, praeidamas dirbti audito rūmuose, 30 metų Rumunijoje dirbau privačiame sektoriuje ir 20 metų e, taip pat audito rūmuose. Mes esame rengę daugybę įvairių konkursų, jūs uh, E, sakote, kad reikia skaidrumo, reikia, kad nebūtų diskriminacijos. Ir e, Kiekvienas kandidatas turi žinoti, iki kokio termino jis gali pateikti savo kandidatūrą, turi būti e, taip, ta informacija vienodai teikiama Europoje, reikia aiškiai nurodyti terminus, dieną, iki kada galima paduoti pareiškimą. Taip pat e, Rumunijoje valstybinė įstaiga e, per du etapus nagrinėja prašymus ar e, tiksliau kandidatus tikrina, vyksta viena, dal, viena dalis yra rašytinis konkursas, antra dalis yra žodinis konkursas ir mes tikrai visuomet deramai organizuojame konkursus ir reikėtų įrašyti uh, E, vaizdą ir garsą tokiu būdu galima įvertinti klausimus komisijos ir taip pat e, atsakymus. Jeigu kas nors, pavyzdžiui, paskui nori apskūsti sprendimą ir e, kreipiasi teismą, tada galima pasitelkti tuos įrašus ir išsiaiškinti, ko konkrečiai buvo klausima ir kas buvo atsakoma. Ką dar galėčiau Jums pasakyti? E, pagerinti matomumą eures. Tai yra didžiausias tikslas. Eures e, naudojimas gali skirtis priklausomai nuo valstybės, nuo skelbimų talpinamų aš esu patenkintas tuo, kad mes su Europos komisija gerai dirbame kartu ir Iš principo tai, ką mes e, išdėstėme savo ataskaitą kaip nuomonę, komisijos yra pripažinta kaip geros kokybės ataskaita. Tie galiu Jums atsakyti. Dėkui. E, Dėkuoju. Pastaruosius e, 6-7 metus parlamente daug dėmesio skiriame ir ypač mūsų komitetas, o taip pat komisijos užimtumo generalinis direktoratas daug dėmesio skiria tam, kad būtų sumažintas nedarbo lygis, kad jauni žmonės galėtų susirasti darbą. Ir kad nebe jauni žmonės galėtų išlaikyti darbą iki e, tol, kol jiems e, sueis pensinis amžius. Reikia kurti daugiau e, darbo vietų. Ir kiek prisimenu, maždaug metus buvo dirbama, kad būtų sukurta tarnyba, kalba apie eures, kad būtų padėta žmonėms judėti, kad būtų mokami uh, E, padorus atlyginimai, darbo sąlygos, kad būtų padorus. Mes balsavome dėl darbuotojų komandiravimo porą valandų šioje salėje šiandieną. Norime, kad būtų užtikrintas laisvas judėjimas, tačiau kad sąlygos būtų deramos ir kad e, nekiltų konfliktinės e, situacijos. Toks mūsų pastarų dešimties metų buvo darbas parlamente. Tuo pačiu metu matome, kad institucijos ir valstybės narės sako, jog reikia daugiau pasiekti judumo srityje. Taip, turime eures. Ne viskas pasiteisino, nebuvo taip, kaip tikėjomės. Dabar matome, kad pabėgėliai atvyksta Europos Sąjungoje, mes bando, Europos Sąjungą bandome juos integruoti. ir jų gal lūkesčiai kitokie ir mes, europiečiai, nebuvome pasirengę priimti juos. Mes taip kalbame apie tai, kad reikia naujų institucijų, bet mes nematome rezultatų, nematome tų rezultatų, kurių tikėjomės ir kartais tai atneša didelį nepasitenkinimą. Galbūt kažkaip kitaip reikėjo galvoti ar siekti kitaip veikti žmonių smegenis, protus, ar nėra švietimas išeitis, kuri leistų užtikrinti geresnės judumo sąlygas. Jeigu tavo padėtis yra prastesnė, jeigu tavo įslavimas prastas, e, nepakankamas, tada tavo padėtis yra prastesnė. Ir esi mieste, dirbi įmonėje, jau skyriuje gali užsitikinti tam tikrą saugumą, bet tu nejudi. O mes turime tokią situaciją, kai žmonėms yra pakankamai saugu judėti. Taigi, jeigu mes neužkirėme tam tikrų sąlygų ir nepasiekėme tų norimų rezultatų. Mes tikrai laikysimės toliau savo pozicijos, dirbsime toliau, tačiau reikia prisiminti, kas mus kaip žmonės stiprina. Uh, noras judėti ir rasti darbą ten, į kur persikeliame. Pasarį mėnesį labai daug dėmesio skiriame būsimoms sąlygoms, kurias e, sukurs Brexitas mūsų ganas euros pasaulis pasikeis, e, vyksta daug diskusijų, ieškoma techninių sprendimų. Ir e, tikimasi, kad nebus pokyčių ES e, darbo jėgos judėjimo srityje. E, Tikimės, kad viskas išliks taip, kaip yra, bet e, reikės galbūt e, tam tikrų specialių tapatybės kortelių, e, kurias bus galima naudoti visoje Europoje. Ir nežiūrint to, kas pasakyta, mes kalbame apie judumą, bet dėja nedaug kas pasikeitė. Ir mes turime dabar e, keistis kitaip. Dėl breksito bus mažiau judumo. Aš norėjau tik tai dar labiau apsunkinti jums gyvenimą. Ar galite ką nors pasakyti? Gal daugiau argumentų mums galėtumėte e, pateikti. Ačiū Jums už klausimus. Ką galėčiau Jums pasakyti dėl jaunų žmonių? Aš lankiausi daugelį Europos sostinių ir kai e, nenoriu minėti vardų, ilgai matau jaunus žmonės sėdinčius e, terasose, 14-16 valandų žiūrinčių į kavos padelį, tai žmonės neturi darbo. Ir aš pats e, turiu e, sūnų ir dvi dukras. Ir išmačiau, kaip jis tas būra buvo atvykę, moky... buvo atvykę su mokiniais iš Rūmų Munijos. Ir aš pasakiau, kad jūs, jauni žmonės, turite pirmiausiai pasiekti kažko mokslo srityje, kad galėtumėte turėti geras galimybės, kad galėtumėte dirbti Europos institucijose. Ir jos, jie manęs klausė, tie vaikai, ką reikia daryti, reikia pirmiausiai mokėti tris kalbas, laisvai kalbėti jomis taip pat išmanyti informacijos technologijas ir baigti aukštąją mokyklą, turėti magistro laipsnį. Ir įgyję visas tas žinias, jūs galite dalyvauti konkurse. Taip, aišku, yra įvairūs etapai, reikia e, sėkmingai pasirodyti per EPSO testus, egzaminus, kurie yra gana sunkus. Ne tik eurės puslapis, bet ir švietimas yra labai svarbus. Eures rodo, ką galima pasirinkti tam tikram laikui, tam tikroje valstybėje, skelbiamos tik tai laisvos pozicijos, bet yra ir e, vyksta konfliktai tarp kartų kadangi aš gimiau 58 metais, aš žiūriu į gyvenimą vienaip, o mano sūnus 26 metai, tai jis e, kitaip galvoja. Aš sakau, kad jeigu tu nori dirbti Europos institucijose, dabar jisai dirba bankė, aš sakau, kad labai yra sunku pasiekti tai. Ne tik tai egzaminus turi išlaikyti, tu turi kasdien, tu turi kasdien eiti į darbą, į biurą, kokybiškai dirbti ir uh, E, laikas labai svarbus dalykas. Aš buvau e, Rumunijos audito rūmų pirmininkas ir, pavyzdžiui, jeigu aš paprašau e, kažko po dviejų parų ir jeigu tu man paduodi atliktą darbą tik tai po kelių parų, tai, tai nėra gerai. Mes nesame įvertinę dėl Brexito, mes nesame įvertinę Brexito pasiekmių. Tai yra politinis dalykas, aš e, neužsimu politiką, nekalbėsiu apie politiką. Elektroninės sistemos platformos egzistuoja. Pavyzdžiui, Rumunijoje turime e, vaizdo garso elektroninę sistemą, kuri leidžia susisiekti su visais e, atitinkamais darbuotojais kituose regionuose. Galima vienu metu bendrauti tos sistemos pagalba ir e, galima tą Europoje taikyti. Mes netaip užtikriname judumą žmonių kaip JAV. JAV E, bet jav taip pat taikomas elektroninės priemonės, pavyzdžiui, vyksta konferencijos vaizdo egzistuoja ir mes e, portale galėtume pakeisti tam tikras specifikacijas ir tą pačią dieną pateikti atsakymą, jeigu kažkam e, tai būtų aktualu, pavyzdžiui. Jeigu techniškai tai įmanoma integruoti tam tikrus elementus į portalą. Pavyzdžiui, tam tikras postų skaičius yra Bulgarijoje, Rumunijoje. E, galima būtų pasižiūrėti, ar yra Eures portale tie postai skelbiami ar ne. Kaip sakiau, reikia matyti paskelbus, kandidatas turi matyti terminus puikiai, e, sąlygas ir visą kitą informaciją. Dėkuoju, ar norėtų dar kas nors paklausti. Auditorumo atstovo ponui Pufo. Pono Pufo, prašom. Aš esu Suzanė Kratz, dirbu politikos departamente, atliekame tyrimus socialinių ir užimtumo reikalų komiteto labui. Jūs paminėjote tam tikrus sunkumus, ypač užpildant uh, neužimtas darbo vietas, kad e, agentūros ne visada Europos lygių paskelbė apie tokių vietų buvimą. Jūs taip pat sakėte, kad e, galima būtų geriau veikti Europos lygių. Čia kokias būtų iš ankstinės sąlygos, jūs žinote, kad egzistuoja užimtumo tinklai, yra e, sutarta dėl bendrų tikslų, tai ką Europa galėtų padaryti, pagerindama situaciją, e, kai pagrindinės priežastys iš tiesų yra valstybės narėse. Taip, iš tikrųjų, da, da, naujoji darbo įstaiga gal galėtų iš tikrųjų užtikrinti grėsmę ir darbiavimą, bet mes turėtume taip pat paraginti visas valstybės narės skelbti informaciją apie visas laisvas darbo vietas ir uh, su jomis susijusios sąlygas. Sakykime, jei aš esu teisininkas uh, ar inžinierius, tai kaip esu, kad aš turiu turėti atitinkamo diplomo, dažniausiai magistro laipsnio. Ir da, da, toks magistras e, turėtų turėti galimybę teikti savo paraiškas visose valstybėse narėse. Ir ne mes galėsime da, pasakyti ir nuspręsti, kokiamis sąlygomis e, ir kaip veiks ta naujai siūloma darbo agentūra. Čia reikės įsiaiškinti e, viską su komisija. Okay. Uh... Tvarka, prašom, kas dar nori kalbėti. Labadiena, e, ačiū, kad sutikite man žodį. Aš esu Denis Žanton, dirbu e, užimtumo generalinėme direktorate Europos komisijoje Jeigu leistumėte, aš pabandyčiau atsakyti kai kurios klausimus, bet gal prieš tai e, bendrą kontekstą pateiksiu. Taip, e, visi žinome, kad kalbame apie svarbę temą - darbo jėgos judumą. E, konkrečiai eina kalba apie ES piliečių galimybę gyventi, dirbti ir dalyvauti ekonominėme ar socialinėme gyvenime, bet kurioje valstybėje narėje. Ką galime čia padaryti europinių lygmenių? Turime politiką, turime teisinę sąrangą ir turime įvairias priemonės. Politikos prasme Jūs žinote, kad e, draudžiama bet kokia diskriminacija pilietybės pagrindu, Teisinė sąranga yra visa apimanti, apie tai jūs aiškiai žinote ir ponė pirmininkė e, apie tai šiandien paminėjote, kad e, šiandien čia buvo uždegta žalia šviesa dėl komandiruotų darbuotojų direktyvos peržiūros. Turime ir e, reglamentus, ir direktyvas darbo jėgos laisvo judėjimo srityje turime ir reglamentą dėl eurės. 16 e, metais e, šio, šio parlamento tarybos ir komisijos pasiūlymo dėkoju. Šis reglamentas žymėjo tam tikrą revoliuciją. E, yra ir įvairiausių kitų institucijų, ekspertų komitetai iš valstybių narių posėdžiauja, socialiniai partneriai, yra Eures portalas, Eures tinklas, Yra įvairiausių projektų, finansuojami iš Europos socialinio fondo ir e, kitokių programų. Ir e, kaip žinote, e, dirbama įprastinių būdų, e, yra Bruselis, Europos lygmuo, bet ne vien tik tai. E, ten e, formuojamos gairės, kartais e, parengiami pasiūlymai, paskui sprendimas priima parlamentas ir Europos parlamentas E, ir, ir taryba, na, o paskui jau valstybės narės įgyvenina programas ir projektus. Taigi auditorumo ataskaita ir beje mes puikiai bendradarbiavome, konstruktyviai diskutavome pereitės metais dėl to. Šitą ataskaitą e, susitelkė į priemonės ir e, įvairias programas ir projektus, kuriuos turime Jūs matote, kad mes e, priėmėme visas e, komisijai skirtas rekomendacijas, kai kurios iš jų buvo skirtos valstybėms narėjams. Mes e, taip pat norėjom skaitytojas informuoti ir pasakyti, kad daug jau kas yra nuveikta. Taigi, kalbant apie Eures ir Europos darbo agentūrą, E, pirmoji rekomendacija yra susijusi su e, informatumu apie įvairias priemonės, kuriomis gali pasinaudoti ES piliečiai. Euras yra viena iš tokių priemonių. E, eina kalba apie labai faktinę informaciją. Euros portalas yra labai gerai matoma priemonė. Kiekvieną mėnesį maždaug 4 milijonai E, aplanko e, šią svetainę pusantro milijono kartų, kreipiamasi į ją, e, taip pat Eures ir Twitter'yje, socialinėje žiniasklaidoje aktyviai veikia, tad kaip panau, palyginsime su kitomis europinės priemonėmis, Eures patenka matomumo prasme į pirmą trejetuką ar penketuką. Toliau e, auditorumo kita rekomendacija apie tai, kad geriau reikia panaudoti prieinamą informaciją, kad reikia tobulinti e, duomenis apie judumą dėl tų dviejų rekomendacijų, antros ir trečios, e, tai žinoma, pritarėme, kad daugiau reikia nuveikti. Ketvirtoji rekomendacija apie geresnę sinergiją, apie geresnį finansavimo panaudojimą e, iš Europos socialinių fondo, iš EASY programos. E, čia mes renksime, neužilgo pateiksime konstruktyvius ir inovatyvius pasiūlymus, atsižvelgiant į naują finansinę programą. E, Eures portale taip pat atsispindi informacija iš valstybių narių, Ir žinoma, daug kas priklauso nuo to, kokią informaciją valstybės narės mums atsiunčia. Kaip jūs e, žinote, aš paminėjau jau, kad įsigaliojus naujam e, Eures reglamentui įvyko tam tikra e, revoliucija, dabar visas valstybės narės privalo siūsti neužimtas darbo vietas informaciją apie tai į Eures portalą. Mūsų ambicijos čia labai didelės, yra sunkumų, yra techninių problemų dėl sistemos tarpusavės suderinamumo, bet e, galiu pasakyti, kad e, e, stipriai atliekame stebėsenos, priežiūros darbą. Bendradarbiavimas su partneriais valstybėse norėse taip pat yra geras, tai neužilgo 2018 mes E, pabandysime e, parengti ataskaitą apie tai, kaip šita informacija yra surenkama ir atspindima Euras portale. Tas pats pasakytina ir apie gyvenimo aprašymus. E, būtent šio parlamento ambicija buvo sukurti Eures kaip Euro pasidarinimo priemonę ir mes tą ir darome. Dabar dėl Europos e, darbo agentūros. E, nenoriu užbėgti už akių, e, komisijos narė atvyks gegužės mėnesį ir viską jums papasakos, bet reikia paminėti taip pat ir kitas priemonės, turime daug komitetų, tai gera mintis ir žinoma, Vito rūmų ataskaita pateikė labai gerą situacijos analizę, taigi dabar turime pereiti į kitą lygį, sukurti e, vieno langelio principo e, sistemą, kuri teiktų informaciją darbuotojams, bet ne tik jiems, taip pat ir verslui, nacionalinėms institucijoms. Reikia ieškoti naujų būdų, kaip sustiprinti bendradarbiavimą tarp nacionalinių institucijų, nes to labai reikia, užtikrinant e, darbo jėgos judumą. E, tai padės, pavyzdžiui, koordinuoti inspekcijų darbą vietose. Na ir e, taip pat yra ir tarpininkavimo aspektas. Būtent trumpai tą ir turime galvoj, galvodami apie šį pasiūlymą, kurį pateikėme šių metų kovo 13. Tikrai tikimės, kad mūsų darbų grafikas taip pat yra pakankamai ambicingas. Šito mums irgi e, prireiks, e, nes e, mes norėtume, kad Europos darbo institucija pradėtų savo darbą nuo 19 metų sausio 1. Dėkui. Would you like to comment on that? Okay, well, thank you for your... Kągi, ačiū už Jūsų pasisakymus. E, Dėkuoju ponui Pofan už tad, kad atvykote į mūsų e, užimtumo komitetą. Ačiū e, visiems, kurie mūsų klausėsi taip pat internetu ir tokiu būdu baigiu šios dienos posėdį.